Ir pats laikas dar kartą noriu pasakyti tūkstantiems žmonėms, kurie Lisabonoje rengs demonstracijas, e, pakaks. Ačiū. Baigiame visą kalbėtojų sąrašą. Dabar periname prie kito darbo trakės klausimo, nes vienos minutės kalbos baigėsi. Toliau, ES vidaus saugumo strategija Rytos Barsalino pranešimas, prašom pranešėjai jums žodis. Pone komisarė, pone pirmininkė. Aš noriu Jums pristatyti savo iniciatyvinį pranešimą dėl ES vidaus saugumo strategijos. Kaip žinote, gegužės 23 dieną sukanka metai, kai buvo nužudytas ponas Fakonė ir jo kolegos ir aš norėčiau išsakyti kolegai Basi savo užuojautą dėl tos nelaimės, kuri vyko praeitą savaitę, kur žuvo daug žmonių. Taigi mums reikia pasistengti pasgerinti saugumą Europos Sąjungoje. Bet prisiminkime ir žemės drebėjimo Emilija Romana aukas. Ir žemės drebėjimai yra tokie atvejai, kai žmonių saugumui iškyla pavojus. Norėčiau padėkoti Europos komisijai už suteiktus išteklius, už, už bendradarbiavimą rengiant šį pranešimą. Mes nuolat turime prisiminti teis, valst, teisinės valstybės principus ir teisingumo užtikrinimą. Europos Sąjunga turi derinti veiksmus, stengdamas įgyvendinti vidaus saugumo strategiją pagal Lisabonos sutartį. Na ir Europos parlamentas turi būti įtrauktas ir į strategijos rengimą, ir į strategijos įgyvendinimo vertinimo procesą, nes jis turi vaidinti pilna teisio įstatymų leidėjo vaidmenį. Tai yra vienas iš esminių parlamento vaidmenų - demokratinė kontrolė. Taigi mums reikia rasti mechanizmą, kaip Europos parlamentas galėtų bendradarbiauti šioje srityje ir su nacionaliniais parlamentais bei kitomis institucijomis, įtraukiant atitinkamai ir komisiją, kad visi šie procesai vestų prie to, jog kasmet būtų rengiamas pranešimas dėl vidaus saugumo strategijos įgyvendinimo Europos Sąjungoje. Čia yra labai svarbu įvardinti grėsmes, kurios kyla vidaus saugumui ES ir palyginti tas grėsmes su išorės grėsmėmis bei reikia, kad toks strategijų įvertinimas vyktų labai e, solidžių pagrindų. Na, komisija dabar jau pateikus strategijų sąrašą, bet tas sąrašas dar nėra baigtinis ir ateityje reikėtų jį dar papildyti. Kova su terorizmu, su tarptautiniu nusikalstamumu, tai yra, žinoma, pa, pa, mūsų strategijos vidaus saugumui ištikrinti prioritetai. Tačiau ES negali veikti viena ir reaguoti į jau įvykusius dalykus, ji turi veikti prevenciškai. Prisiminkime Vindizį įvykius, Ir nepamirškite, kad egzistuoja tam tikrie socialūs elementai, kurie yra nuolat pasiryžę imtis prievartos veiksmų. Tam taip pat turi būti užkirstas kelias uh, Ir mes matome, kad mūsų bendruose veiksmuose yra dar didelių trūkumų. Teismai nederina savo veiksmų ir policijos institucijos nepakankamai kartais bendradarbiauja. Vienas iš prioritetų tai būtų ir kova su korupcija, aplinkosaugos nusikaltimais, ekonominiais nusikaltimais, ES mastu taip pat ir kibernetiniai nusikaltimai įeina į šį sąrašą. Komisija įvardijo ir intelektinės nuosavybės klausimą kaip prioritetinį, bet aš nemanau, kad tai yra svarbu Europos vidaus saugumo strategijai, kadangi tai jau yra aktą svarstymo dalis ir manau, kad tą reikėtų diskutuoti atskirai. Bet baigdama norėčiau padėkoti visiems, kurie padėjo parengti šį pranešimą, norėčiau padėkoti bendradarbėms, sekre, frakcijos sekretorijete ir savo asistentams už pagalbą. Ačiū. Paska úr következik. Ponas Paška. Dėkoju pirmininkė, ponė komisarė. ES vidaus saugumo strategija, strategija lemia labai daug įvairių faktorių. Sakykime, atvirų sienų politika lemia tai, kad nusikalstamumas plinta visoje Europoje. Ir viena iš didžiųjų vidaus saugumo problemų yra tai, kad e, organizuotas nusikalstamumas yra labai stiprus ES, jis yra išplėtotas ir ypač jį palaiko imigrantai. E, nusikalstamos organizacijos e, sukuria nelegalią darbo rinką, nelegalią prekių rinką, prekių rinką nelegaliai užsimama prostitucija ir panašiai. Taigi, Vidaus saugumo strategija ir vidaus saugumo poreikiai tiesiogiai susiję ir su veiksmais užsienyje bei su problemomis kylančiomis kaiminystėje. Todėl sistema, kurią mes ruošiame sukurti, turėtų būti tokios struktūros, jog būtų aiškiai atspindimi, atspindimo sąsajos tarp užsienio politikos ir vidaus saugumo politikos. Man atrodo, kad tokia sistema, kuri apimtų ir išorės, ir vidaus aspektus, yra esminė mūsų vidaus saugumo strategijos dalis. Ačiū. Dėkuoju toliau, ponia Basesku. Ačiū, pirmininkė. Europos laisvės saugumo ir teisingumo erdvės sukūrimas yra vienas iš esminių ES tikslų. Tam, kad įgyvendintume šį tikslą, mums reikia konkrečių priemonių. Tik tai Taip mes pasieksime daugiau saugumo kiekvienam piliečiui. Komisijos pranešimas yra nebejotinai pirmas žingsnis įgyvendinant šį tikslą. Identifikuoti penki kertiniai, penkios kertinės rytys, kuriuose reikia nudirbti pagrindinį darbą. Tačiau papildomų pastangų kovai su nusikalstamu, su organizuotu nusikalstamu tikrai reikės. Labai dažnai, kad yra taip, kad maži nusikals, nusikaltimai kaip kišenvagiavimas ar automobilių vagystės reiškia tai, kad e, tie maži nusikaltimai įvykdomi didelio tarptautinio tinklo kontekste. Manau, kad Europolui čia tenka labai svarbus vaidmuo pagal šeštąjį straipsnį užsiemant ir tokių nusikaltimų prevenciją. Ačiū. Toliau kalbės komisarė Malmström. Prašau much, uh, Ačiū, pirmininkė, ponė Borsalino. Norėčiau taip pat prie jūsų prisijungti, pasmerkiant brindisi įvykusi šį savaitgalį smurto protrukį. Mm, to niekada negalėsime pateisinti, nepaisant priežasčių. E, svarbus simbolis yra tai, kad mokykla buvo pavadinta ponios Falkonė vardu. E, mergina atvyko iš e, kaimelio, kurį, kuriame lankiausi prieš dvi savaitės, kad e, su, sužinočiau, kaip bendruomenė kovoja su mafija, konfiskuojant organizuotų nusikaltelių turimą turtą. Taip pat norėčiau padėkoti už pranešimą, kurį jūs parengėte. Matau, manau, kad jis yra puikus. Taip pat dėkoju šešėliniams pranešėjams. Tas pranešimas prisidės prie vidaus saugumo strategijos kūrimo. Pritarėme, kad ši strategija turėtų būti bendra visoms institucijoms ir numatyti aiškus, aiškis atsakomybės, vaidmenis ir bendrą tikslą, kadangi piliečių saugumas yra visų mūsų pastangų esmė. Vidaus saugumo strategija būtų geriausia platforma reaguojant į saugumo mm, pavojus koordinuojant bendradarbiavimą ir kitas veiklas. Šiame kontekste džiaugiamės, kad e, iš, buvo pasiūlyta idėja e, užtikrinti parlamentinį politikos ciklą, įtraukiant ir nacionalinius parlamentus ir e, reguliarias ataskaitas iš komisijos. Dabar rengiame antrą šios strategijos įgyvendinimo pranešimą, kuris bus paskelbtas iki šių metų pabaigos. Svarbu e, laikytis pažadų dėl penkių tikslų, kurie visi yra vienodai svarbus. Mm, e, kova su rimtu ir organizuotu nusikalstamumu, te, terorizmu, kibernetiniu nusikalstamumu, taip pat išorės sienų valdymas ir reagavimas į katastrofas. Buvo pirmoji ataskaita jau paskelbta, taip pat e, buvo paskelbta ataskaita e, organizuotų, būdų, organizuotų nusikalstamumo būdu įgytų, įgyto turto konfiskavimo ataskaita. Taip pat šiais metais vykdomos CEPOL, Europol ir Eurojust reformos, kurios e, pagerins bendradarbiavimą tarp policijos institucijų ir nacionalinių lygių. Taip pat mes teiksime pasiūlymus, kaip gerinti būtiną infrastruktūrą ir metų pabaigoje surenksime konferenciją, e, kurioje apžvelgsime patirtį ir tai, kaip mums pavyko įgyveninti šią strategiją šiais metais. Antroji ataskaita įvertins dabar ankstesnių veiksmų pasiekimus, įskaitant ir politikos ciklą. Taip pat e, nagrinėsime galimybės, kurias gali suteikti už didesnis saugumas e, reaguojant į ekonominę ir finansinę krizę, nes tai svarbu, kuriant aplinką, kurioje žmonės, investuotojai ir verslas jaustusi saugus. Manau, kad jūsų pranešimas, ponia Borselinė, yra be galo svarbus įgyvendinančią e, saugumo strategiją ir aš tikiuosi su jumis ir ateityje bendradarbiauti šio klausimo. Ačiū pirmininkė. Much, Labai ačiū, pana komisarė. Tuo diskusiją šiuo klausimu baigiame. Balsuosime rytoj 12 val. Toliau mums reikia aptarti kitą pranešimą. Tai yra Kornelis Dejong pranešimas